Tai yra komisijos pareiškimas dėl klinikinių tyrimų skaidrumo ir kontrolės. Vėl suteiksiu žodį komisijos nariui Andriu Kaičiui. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai. Pirmiausiai noriu pareikštą giliausia ir nuoširdžiausia užuojauta artimiesiems a, nukentėjusiųjų vykdant klinikinius bandymus Prancūzijoje. Visiškai tikiu ir pasitikiu Prancūzijos valdžia. Tikiu, kad jinai ėmėsi visų priemonių, kad būtų išsiaiškinta, kas įvyko ir pateikta tiksliai informacija. Aš asmeniškai labai glaudžius ryšius palaikau su Prancūzijos sveikatos apsaugos ministra ir seku, kaip vyksta tyrimas. Labai svarbu, kad mes palauktume tyrimo rezultato ir neužbėgtume jam už akių, darydami išvadas. Klinikiniai tyrimai, kurių metu išbandomi naujieji vaistai yra būtini, nes tai būtina norint palyginti vaistų poveikį. Klinikiniai tyrimai labai dažnai tampa pacientams, kurie kenčia nuo retų arba sudėtingų lygų, kraštutinę priemonę ir viltimi. Ir yra aiškus ryšys tarp dalyvavimo klinikiniuose bandymuose ir pacientų gyvenimo trukmės. Kita vertus, neturime pamiršti, kad klinikiniai tyrimai visada kelia tam tikrą riziką. Klinikinių tyrimų sektoriuje Europa pirmauja pasaulyje ir europiečiai yra a, išradę labai inovatyvių terapijos ir gydimo metodų. Ir mes tikrai e, kita vertus e, žinome, kad skaidrumo niekada nepakanka, visada galima siekti didesnio skaidrumo. Turime žinoti, kur vyksta klinikiniai tyrimai, kaip yra atrenkami pacientai, dalyviai tų klinikinių tyrimų. Kai, kuri, kai kurią informaciją skelbia klinikinių tyrimų e, registras, kurį rengia medikų asociacijos ir su jomis palaikau nuolatinį kontaktą. Kai baigėsi klinikinis tyrimas, nepriklausomai nuo jo teigiamų ar neigiamų rezultatų, tie rezultatai turi būti viešai skelbiami. Be to, EMA labai aktyvę politiką vykdo šioje srityje ir reikalauja, kad klinikinių tyrimų, kad klinikinių tyrimų rezultatus ji būtų informuojama, ypač tais atvejais, kai vaistai yra skirti žmogaus vartojimui. Ir Jūs žinote, kad įsigalios naujasis klinikinių tyrimų reglamentas, kuris užtikrins dar didesnį skaidrumą. Valstybės narės pačios suteikia leidimą vykdyti klinikinius tyrimus ir informacija apie juos bus saugoma naujoje ES duomenų bazėje, kurią a, tvarkys EMA. Aišku, numatytos kelios išimtis. Bet didžiausia dalis duomenų bazės informacijos bus viešai skelbiama. Kai kalbame apie konkrečius klinikinius tyrimus, apie juos visuomenė taip pat turi būti informuojama. Europos vaistų agentūra kaip tik ir kūrė tokią duomenų bazę ir yra labai svarbi pagal naujai reglamentą. Ir mes e, vienu metu turėsime ne tik tai valdyti visą informaciją apie vykstančius tūkstančius klinikinių tyrimų Europoje, bet taip pat turime suprasti, kad tai yra pakankamai sudėtingas informacinių ryšių technologijų požiūrių e, darbas, nes yra techninių problemų ir Galiu tik kaip gailestauti, kad pats duomenų bazės kūrimo projektas vėluoja. Visos susijusios šalis, valstybės narės, komisija ir EMA turi dar labiau pasistengti, kad šita duomenų bazė pradėtų veikti visų pajėgumų, kaip galima greičiau įsigaliojus naujajam reglamentui. Šiandieną nėra jokio pagrindo manyti, kad naujo reglamento taikymas būtų užkirtęs kelią tai uh, nelaimiai, kuri įvyko Prancūzijoje. Nes tikiu, kad visi e, skiria pakankamų techninių išteklių, o komisija stebi, kaip vyksta visas procesas. Ir mes raginame visas valstybės narės labai rimtai bendradarbiauti su EMA, nes kartais tas bendradarbiavimas rimtai stringa. Todėl valstybės narės turėtų veikti konstruktyviau. Pirmininkė parlamento nariai. Baigdamas noriu dar kartą pažymėti, kad klinikinių tyrimų didesnis skaidrumas bus užtikrintas naujuoju reglamentu. Ir vėlgi kreipiuosi į visas suinteresuotasias ir susijusias pusės, kad jos tinkamai bendra, deramai bendradarbiautų, kad naujasis reglamentas po įsigaliojimo būtų nedelsiant pradėtas taikyti. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar suteiksiu žodį e, parlamento nariams frakcijų vardu. Pirmiausia, panas Piteris Lyzė, bet jo nėra salėje, todėl suteiksime žodį ponui Grodė. Gerai, tai aš kalbėsiu apie pavardą. Taigi, klinikiniai tyrimai ir ta nelaimė, kuri įvyko Prancūzijoje, tai būtent rodo, kad e, situacija katastrofiška ir aš norėčiau išreikšti savo užuojautą aukoms, tai būtent tiem žmonėms, kurie buvo sužaloti ir vienas iš jų net mirė. E, tačiau e, Junktinė karalystėje 2006 metais Nordveikė taip pat įvyko e, panaši nelaimė ir buvo nustatytos netgi atitinkamos gairias, kaip turi būti atlikami, atliekami klinikiniai tyrimai bet nuo to laiko tūkstančiai žmonių dalyvavo klinikiniuose tyrome. Taigi, klausimas dabar yra toks. Panas komisijos nariai, kaipgi tyriamos šitos klinikinio tyrimo pasakmes, kas, kas pasikeitė, kas, kas naujo atsirado. Taigi, Mes parlamente ir taryboje taip pat buvo priimti sprendimai, būtent dėl, dėl klinikinių tyrimų, buvo nuspręsta sukurti, sukurti duomenų banką, visą tai buvo aptariama labai atvirai. Ir kada galima tikėtis, kada tas duomenų bankas bus paskeltas e, internete ir kada jis bus galtinai sukurtas. Dar vienas dalykas. Mes e, pirmiausia turime atkreipti dėmesį į pirmąjį etapą susijusiu su tais klinikinių tyrimų pacientais. Ar yra kokiu nors pasiūlymu, kaip pagerinti tą pirmąjį etapą, kaip atliekami iš ankstiniai tyrimai. Galbūt mes turėtume pagalvoti, kokius teis aktus galėtų, galėtume dar pakoreguoti ir Apskaitai, kaip vyksta šios nelaimės tyrimas, kokie, kokios išvados padarytos. Ir ačiū, ponė komisijos nariai, kad jūs dėl to aptarėte su mumis šią sudėtingą temą, kuri rūpi ir visuomenį. Dėkoju. Galime palaukti kolegos Lysė, bet prieš tai dar pane e, Rys. Aš norėčiau pasakyti E, kaip ir ponas Grotė, kad klinikiniai tyrimai paprastai duoda visai gerų rezultatų ir mes klinikiniai tyrimai yra būtini siekiant e, gerų rezultatų ir aišku 10 sausio įvyko šitas incidentas, penki žmonės e, pateko į ligonę dėl pirmo, pirma, per pirmą etapą vykdomo, vykdomo klinikinio tyrimo, tai labai retas, bet labai baisus incidentas ir uh, Aš irgi norėčiau savo ruoštų išreikšti užuojautą nukentėjusių šeimoms, artimiesiems. Ir šį vakarą yra galimybė priminti, kad klinikiniai tyrimai yra būtinas dalykas prieš pateikiant vaistus rinkai ir kad Europa turi būti labai stipri šioje srityje. Ir pavyzdžiui, Belgijoje 15 procentų visų vaistų yra pagaminama visų Europo, Europos laisterių pagaminame, taigi mes esame labai aktyvų šioje srityje ir e, džiaugiuosi, kad komisija kalba apie skaidrumą ir ar tiesa, kad e, naujame reglamente bus tikrai skiriama daug, daug dėmesio skaidrumui ir taip pat matome, kad Europos laboratorijose dabar kalbama daugiau vykdomi pirmojo etapo tyrimai ir kai kurie žmonės gauna didesnės dozes to nepatikrinus iš anksto. Taip nutiko Prancūzijoje, panašu, kad tie žmonės gavo didesnės dozes negu kiti. Ir matome, kad taip, Europoje šiame sektorėje yra vis daugiau konkurencijos, bet tikriausiai jūs sutiksite su manimi, kad kai atliekami tokie klinikiniai tyrimai, reikia pirmiausia pasirūpinti, kad piliečiai būtų saugus. Dėkoju. Ačiū. Ponas Hazekamp. Pone Hazekamp. Mikro. Voorzitter, dank u wel. Voor een geneesmiddel op de. Ačiū, pirmininkė prieš vaistus pateikiant į rinką reikalinga, kad būtų atlikti klinikiniai tyrimai, pirmiausia, jie atliekami su gyvūnais. Ir kiekvienos medžiagos atžvilgių tūkstančiai gyvūnų, tokių kaip žiūrkės, triušiai ir šunės, yra naudojami. E, didžių, bež, didžių bežionių, žmogbežionių naudojimas klinikiniams tyrimams yra draudžiamas Europoje. Aišku, tie tyrimai sukelia daug kančių ir streso gyvūnams, tačiau vis tiek dar labai sudėtinga teikti po tokių tyrimų, kad tie vaistai jau yra saugus, vien tik tai atlikus tyrimus su gyvūnais. Taigi reikalinga naudoti šią atsakingą mokslinę procedūrą. Tačiau taip kyla pavojų žmonių gyvybėms, kaip buvo Prancūzijoje, kaip sakė Prancūzijos sveikatos ministras, ministrė, buvo tikrinti tie vaistai, buvo atlikti tyrimai su gyvūnais, netgi su šimpanzėmis. Ir kaip gali būti taip, kad tie vaistai buvo, jų atžvilgiu atlikti klinikiniai tyrimai su šimpanzėmis, kai tuo tarpu Europoje draudžiama yra, e, draudžiami tokie tyrimai su šimpanzėmis. Taigi mes turime iš tiesų pasirūpinti, kad kuo didesnis būtų užtikrinamas e, saugumas tokių tyrimų metu. Pone Rivazė. Pone komisijos nariai, aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad mes tikrai nekvesionuojame jūsų sažiningumo. Mes kvesionuojame tik tai, kad e, poveikio vertinimas ir kriterijai turi būti atskirti atsižvelgiant tai, kas buvo pasakyta. Kalbant apie klinikinius tyrimus, e, praeitų metų 17, sausio 17, e, šių metų sausio 17 dieną Biotrial laboratorija Ren mieste atliko klinikinius tyrimus ir nukentėjo nemažai žmonių ir aš norėčiau irgi išreikšti užuojautą nukentėjusiųjų artimiesiems. Uh, Tačiau matome, kad čia trūksta iš tikrųjų skaidrumo, kai laboratorijose atliekami tyrimai su molekulėmis. Ir čia kalbame apie Portugalijos įmonę Bial. Nacionalinė medicinų vaistų saugumo agentūra paskelbė ataskaitą, bet dviejų dokumentų mes vis dar nematėme. To dokumento, kur kalbama apie farmakologinės e, tyrimų savybės. Tas do, dokumentas nebuvo paskaptas taip pat bandymai su šimpanzėmis. Portugalijos laboratorija kalba apie priekybinės paslaptis ir konfidencialumą. Taigi, komisijos narė, aš manau, kad jūs tikrai galite čia padaryti spaudimą Europos vaistų agentūrai, kaip ką tik jūsų prašė ir ponė Rys. Panašu, kad jūs vilkinate duomenų bazės paskelbimą iki 2018 metų. Gėda, jūs turite teisę ir galimybę tą padaryti, sukurti tą duomenų bazę, kad galiausiai būtų užtikrinama prieiga prie tų duomenų. Dėkoju, Pedičinė. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Per pirmojo, pirmojo etapo studiją pirmos stadijos studija yra tikrinamas saugumas, tolerancija ir farmakologiniai e, naujos molekulės farmakologinės savybės. Ir paprastai nedaug žmonių dalyvauja tuose tyrimuose. Tačiau turime suprasti, kad kasme tūkstančiai žmonių, dažniausiai jaunų žmonių, studentų, kurie negali susimokėti už studijas, dalyvauja tokiuose e, klinikiniuose tyrimuose. Ir dažnai jie rizikuoja savo gyvybę net to nesuprasdami. Tas centras, kuris atliko šį tyrimą, teigia, kad jie, jie visapusiškai laikėsi tarptautinių taisyklių ir visų procedūrą. Tačiau mes norime sužinoti, kas buvo padaryta prieš pradedant tyrimus su žmonėmis, su kokiais gyvūnais buvo atlikti tyrimai, kokie kiti tyrimai buvo atlikti prieš e, rizikuojant žmonių gyvybėmis. Mes norime sužinoti, ar viso to buvo galima išvengti, nes vieno, vienas žmogus mirė, penki e, gydomi ligoninėje. Tai yra rimtos pasiekmės ir dažnai, kai kyla problemų dėl sveikatos per daug yra nutylima. Pirmininkė, e, ponė Grostet dabar pasisakys. Ačiū. Tiesa, kad e, laisva, savanorio mirtis e, atliekant pirmojo etapo tyrimus yra dramatiška situacija ir mes irgi norime išreikšti žuojate jo artimiesiems ir taip pat ligoninėse atsidūrusių žmonių artimiesiems. Ir daug ataskaitų komentavo Prancūzijos visuomenės sveikatos ministerija ir labai džiaugiuosi, kad šiandien surinktos šios diskusijos. Nors kol kas, aišku, e, iš to incidento turime tik tai dalinius duomenis, vyksta dar kol kas tyrimas, jis dar nėra baigtas ir tikimės, kad viskas bus padaryta, kad, kad viskas būtų išsiaiškinta. Tiesa, kad pasitaiko klaidų ir protokole ir tų mėginių turin, turin, turiniuose ir dozėse, tų cheminių medžiagų dozėse gal, galėjo atsirasti klaidų ir dėl to mums reikalingas skaidrumas. Ir turime taip pat suprasti, kad klinikiniai tyrimai yra absoliučiai būtini tam prieš pateikiant novatoriškus vaistus į rinką. Ir tokie incidentai dėja, na, pasitaiko, jie laimiai yra labai reti. Ir, ponia komisijos nariai, kalbėjote apie naują reglamentą, kur yra numatyti labai griežti skaidrumo reikalavimai, kalbant apie informaciją, pirmo etapo tyrimų informaciją ir tas reglamentas turi būti pritaikytas kuo galima greičiau, tai yra absoliutus svarbus prioritetas ir dėl to aš kreipiuosi Europos komisiją ir agentūrą, kad jie prisimtų atsakomybę ir kuo galima greičiau būtų patvirtintas šis reglamentas. Uh, Dėkoju ponas Parnio. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, ta drama, tragedija Prancūzijoje kelia nemažai klausimų. Pirmiausia, Europo, e, Prancūzijos sanitarijos atitinkamos institucijos buvo tik tai apie tai informuotos po praėjus keturioms dienoms, kai ėmėsi tų tyrimų Portugalijos laboratorija. Kai tuo tarpu ta informacija turi būti labiau prieinama visuomeniai. 2014 m. klinikinių duomenų reglamente irgi buvo pasiekta pažangos, buvo užtikrinta šiokia tokia, šioks toks skaidrumas ir klinikinių tyrimų rezultatai nėra laikomi priekybinė sutartimi ir nėra taikomi konfidencialumo reikalavimai. Tačiau vaistų agentūra turėtų siekti, kad kuo galima greičiau 16 metų e, gegužės mėnesio būtų patvirtintas šis reglamentas, kad būtų galima užtikrinti, kad e, būtų teikiami visi tokių tyrimų duomenys ir tie klinikiniai e, duomenys negali būti naudojami kitais tikslais. Bet aš manau, kad tie klinikinių tyrimų duomenys yra absoliučiai būtini ES piliečiams ir po dramos Ren mieste. Aš manau, kad tikrai labai būtina, kad būtų analizuojami uh, atitinkimi vaistai, kurie yra skiriami mažomis duome, du, dozėmis ir panašiai. Taigi aš prašau, kad komisija ir vaistų agentūra būtų labai atsargios. Ir taip pat buvo tam tikrų irgi incidentų dėl netinkamo naudojimo prieš pateikiant tuos vaistus į rinką. Pone Ryd, vieną minutę. Pone pirmininkė, kaip asmo, kuris dalyvavo klinikiniuose tyrimuose, tiek mokslinė prasme, tiek kita, aš žinau, kiek jie yra svarbus, tačiau visas procesas yra gana sudėtingas ir kai kurie vaistai, kuriuos mes šiandieną vartojame, tokie kaip aspirinas, vargu ar šiandien a, būtų tvirtinami ir gautas jiems leidimas. Jungtinėje karalystėje 2001 metų direktyva labai apsunkino gyvenimą tiems, kurie rengia klinikinius tyrimus, nes praktiškai buvo neįmanoma vykdyti tyrimų, jeigu jų apimtis nelabai didelė. ES reglamentas turės būti gyvendintas šiais metais, bet ar jisai ką nors pagerins? Abejoju, nes kalbant apie skaidrumą, taip juo siekiama skaidrumo, bet mes manome, kad Europos parlamentas, o ne apskritai Europos Sąjunga turi turėti teisę reguliuoti šį procesą. Ačiū poniai Reit. Toliau ponas Fernandas pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Pirmiausiai norėčiau pareikšti užuojautą artimies, nukentėjusiųjų artimiesiems ir palinkėti, kad tie penki žmonės, kurie vis dar ligoninėje, kuo greičiau pasveiktų. Tie, kurie dalyvauja klinikiniuose tyrimuose, žino, kad e, jiems tenka tam tikra rizika, bet ta rizika turi būti sumažinta iki įmanomo minimumo ir ji turi būti proporcinga tyrimo svarbai. Mes svarstome, svarstėme įvairius atvejus, kada nepageidaujamas poveikis buvo didelis ir visus tuos atvejus reikia rimtai ištirti. Jeigu mes iš tiesų sužinosime tikrasis šios nelaimės priežastis, tai tada būtina, kad viešai būtų skelbiama autopsijos ataskaita nes tik tokiu atveju mes galėsime žinosi, sužinosime, dėl kokių priežasčių kilo problema, o pats tyrimas turi būti atliekamas, kaip galima greičiau, nieko neslepiant. Ir visa tai, kas bus nustatyta tyrimo metu, būtina skelbti viešai. Ir norėčiau paklausti komisijos nario, ar um, įmanoma susipažinti su autopsijos rezultatais ir taip pat um, sveikatos būklės istorija. Toliau, pana Kabezon Ruiz. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai, taip, klinikiniai tyrimai yra būtini, jeigu norime turėti naujų vaistų ir vaist, žmonės turi juose dalyvauti. Tačiau mes turime rimtai labai atsižvelgti į jų apsaugą, nes apgailestavimas nėra priemonė. Aišku, tai, kas nutiko Reno mieste Prancūzijoje, netaip dažnai nutinka, tačiau mes turime turėti visą informaciją apie tai, kas įvyko, kad galėtume išanalizuoti ir tikrai nepriimtina būtų, jeigu uh, um, šiuo atveju būtų dangstomas komercinė paslaptimi. Todėl būtina didinti skaidrumą ir pacientų apsaugą, užtikrinant to pačiu, kad moksliniai tyrimai vyktų toliau. Ačiū toliau, ponas Zorinio. Pone pirmininkė, Kaip mes galime panaudoti geriau naujus vaistus ir tuo pačiu sumažinti jų keliamą riziką? Kaip mes galime skatinti, užsimti inovacijomis, jeigu tai gali kelti grėsmę visuomenės sveikatai? Mokslininkai ir pažanga leido mums išgelbėti šimtus tūkstančių gyvybių, panaik, išnaikinti daug lygų. Tačiau būtina turėti labai skaidrų, bet griežtą reglamentą. Ir negalima sakyti, kad reglamentas yra per griežtas. Reikia kuo daugiau žinių. Pastarojo meto įvykis Prancūzijos mieste tik patvirtina, kad mes turime toliau žengti tuo keliu, kurį jau pramynėme. Ir turime užtikrinti, kad minimali rizika kiltų tiems, kurie dalyvauja klinikiniuose tyrimuose. Todėl tikrai džiaugiuosi jūsų sprendimu sukurti bendrą duomenų bazą. Ačiū toliau ponas Kaputo vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė dėl klinikinių tyrimų pacientų apsaugos. Nebejotina, ta apsauga turi būti užtikrinta Tragedija Prancūzijoje rodo, kad dėja ne visada pacientų apsauga tinkamai veikia ir a, bandant naujosius vaistus vienas pacientas mirė. Tai nepriimtina. Klinikinio tyrimų saugumas turi būti dar geresnis negu darbar. Reglamentas, kuris buvo patvirtintas 14 metais, įsigalios tik visą apimtimi tik, tik 18 metais. Todėl gal reikia uh, tikriausiai iki pradant klinikinius tyrimus surinkti visą įmanomą informaciją apie molekulinį poveikį žmogaus organizmui tų preparatų, kurie bus bandomi. Ir a, kreipiuosi į komisiją norėtume, kad mes um, taip pat būtume informuojami apie reglamento įgyvendinimo spartą ir kad tas įgyvendinimas vyktų kaip galima greičiau. Ačiū ir toliau pona Loristin vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Aš taip pat um, prisijungiu prie tų, kurie išreiškia nuo širdžio žuojautą nukentėjusių šeimoms. Ir šis um, tragiškas atvejis akivaizdžiai parodo, kad reglamentas, kurį patvirtinome 14 metų balandį, turi būti kaip galima greičiau įgyvendintas ir kad jį jau reikia um, taisyti, nes, kaip aš suprantu, pirmosios pakopos klinikiniai tyrimai nepatenka į reglamento taikymo sritį. Analizuodami archyvinę medžiagą galime pamatyti, kad 14 metų rugsėjį komisija teigia, kad dar tų pačių metų gruodį viskas bus padaryta, bus pradėtas duomenų bazės kūrimo darbas. Todėl kyla klausimas, kodėl viskas trunka taip ilgai. Prašyčiau jūsų pateikti daugiau informacijos apie duomenų bazės um, uh, kūrimą Pirmiausia, aišku, kas galės prie jos prisijungti ir pasinaudoti joje esančią medžiagą, bet taip pat ir kodėl taip užtruko duomenų bazės kūrimo procesas. Ačiū, tai buvo paskutinis pasakymas. E, dabar spataniški pasakymai. Ponis Pačiakas. Ačiū, panė pirmininkė. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad jokie klinikiniai tyrimai neturėtų baigtis taip liūdnai. Tačiau antra vertus, žinoma, norėčiau išreikšti savo užuojautą klinikų, klinikinių tyrimo aukoms. Tačiau manau, kad vis dėlto dabar truputį per anksti diskutuoti šio klausimu. Aš norėčiau tik tai paremti pono komisijos narį tai būtent e, e, paraginti jį e, teikti kuo daugiau informacijos, įvertinti šį atsitikusi įvykį. Ir aš nenorėčiau prisidėti prie tų, kurie dabar mojoja kardais arba kumščiais po mūšio. Aš norėčiau tiesiog paremti komisiją. Ačiū, panas Marijas. Ačiū, panė pirmininkė. Skaidrumas ir kontrolė atliekant klinikinius tyrimus yra ypač svarbu, ypač atsižvelgiant, žinoma, į tą tragediją, kuri įvyko Prancūzijoje. Penki buvo sužaloti, jie vis dar guli ligoninėje. Taigi klinikiniai tyrimai, jie yra skirti pirmiausia kurti naujus vaistus. Ir ES dabar investuojame labai daug, bet va, 20 milijonų eurų skiriame būtent e, kuriant naujus vaisius. Tačiau dažnai trūksta ir kontrolės tokių tyrimų ir skaidrumo. Ir dažniausiai e, iki klinikiniuose tyrimuose iš tiesų e, nėra atliekamas rimtas tyriamasis darbas ir kad tik tai pageidaujami rezultatai yra paskelbiami, o nepageidaujami jie nutylimi. Aš manau, kad e, pirmajam etape klinikinių tyrimų reikėtų didžiausią dėmesį atkreipdėmėsi į pavojų. Ačiū, pana Ferrara. Ačiū, e, pana pirmininkė. Pone komisijos narė, taigi piliečiai turi pasitikėti būtent sveikatos apsaugos institucijomis ypač toms institucijoms, tomis institucijomis, kurios kūrė naujus vaistus. Todėl tos institucijos turi būti pareigotos būti skai, veikti skaidriai ir teikti visą informaciją. Ir visa informacija turi būti skelbiama apie tos vaistus, kurie dabar dar tik tai tyriami ir kuriami. Ir, ir turėtų būti įmanoma atlikti auditą tų dokumentų susijusių su vaistų kūrimu. Uh, ir etikos komisija, e, taip pat įmonės e, e, teikia tinkamą, turi teikti tinkamą informaciją, kuri turėtų būti įvertinama. Turi būti nusatytos atitinkamos gairės tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygių, kaip reglamentuoti tą gaunamą informaciją ir tyrimų rezultatus. Komercinė paslaptis neturėtų būti naudojama kaip argumentas, e, siekiant nuslėpti tiesą. Ačiū. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie tų, kurie išreiškia užuojautą dėl šios tragedijos. O dabar komisijos nariai, prašau jums žodis. Pane pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad e, tiesa, iš tiesų svarbiausias dalykas yra e, skaidrumas ir kontrolė vykdant klinikinius tyrimus. Turi būti aišku, kada, kur vyksta klinikiniai tyrimai, kas juos atlieka ir ko jais, e, ko jais siekiama. Mes glaužiai bendradarbiavame su EMA ir Galbūt e, galėčiau e, išsamesnį e, atsakymą pateikti vėliau, būtent apie šią tragediją. Mes dabar kaip tik tai vykdome tyrimą. Bet kalbant dabar apie šitas tragiškus įvykius Prancūzijoje, aš žinau, kad Prancūzijos valdžios institucijos ir, ir policija būtent vykdo tyrimą. Priežastis šios tragedijos dar nelabai aiškios. Yra kelios hipotezės iškeltas Bet kaip žinote, aš negaliu komentuoti vykdančių tyrimų, tai būtent e, tik teisinių požiūrių. Atsiprašau, e, dabar šiuo metu nepasinkamiausias laikas tai daryti, nes, e, nes tai labai jautrus dalykas. Aš visiškai pasitikiu atinkamomis valdžios institucijomis ir aš manau, kad mes gausime greitai svarbiausią informaciją, bet mes turime tiesiog palaukti a, tyrimo rezultato ir tuo met mes galėsime užduoti visus klausimus, būtent dėl skaidrumo, dėl visos situacijos, dėl teikiamos informacijos. Bet tyrimas vyksta ir atsiprašau, bet ne, neturiu įgaliojimų ir galimybių kištis šitą tyrimą bei skleisti apie informaciją. Ačiū. Ačiū už Jūsų patikinimus, ponia komisijos nariai, mėly parlamento nariai.